parlamento narius padėti Pakistano ir Lenkijos vyriausybėms e, e, siekiant išlais, šio e, Lenkijos piliečio išlaisvinimo. Dėkuoju. Uh, Dėkuoju. Pirmasis pakeitimas, kas už. Pakeitimą patikė komitetas, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar dėl viso pasiūlymo su pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ponas Favo, man atrodo, prašo žodžio. Grazie, Presidente. Col suo permesso vorrei chiedere al Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti tarybos ir